Ladies and gentlemen, good evening. I'm proposing. Labas vakaras, ponios ir ponai. Siūlau pradėti ir norėčiau pasveikinti mūsų svečius, kolegas iš užsienio reikalų komiteto ir delegacijos. Ir e, mes dabar e, Perėsime prie paskutinio elemento e, vakarų Balkanų susitikimo parlamento pirmininkų. Norėčiau pasveikinti mūsų svečius, pana Gramas Rūčį, Denis Svizdič, e, Dragan Džiovčis, Klaud Konjukca, Ivan Brajovič, Klad Haferi ir ponia Maja Gojkovič. E, jie vadovauja Albanijos, Bosnijos, Hercegovinos, Kosovo, Jotkalnijos, Šiaurės Makedonijos ir Serbijos parlamentams. Europos parlamento e, atstovai taip pat dalyvauja stikime. Aš norėčiau pasveikinti juos visus. Žinau, kad jiems labai rūpi Vakarų Balkanų ateitis. Pirmiausiai e, sveikinu nuolatinius pranešėjus ir delegacijų vadovus su delegacijų su Vakarų Balkanų šalimis. Uh, Šis neįlinis e, posėdis skirtas aptarti vienam, vienam labai svarbiam klausimui - pasikeisti nuomonėmis su e, parlamentu pirmininkais apie e, Vakarų Balkanų regioną ir kalbėsime taip pat su Europos parlamento nariais, kurie užsima šiais klausimais. Ir e, noriu pasakyti, kad e, Jūs sustikote su Europos parlamento pirmininku Sasoliu, taip pat frakcijų vadovais ir mes dabar norėtume išgirsti jūsų mintis apie tai, kaip galėtume stiprinti parlamentinę dimensiją e, gyvendant reformą susijusią su plėtra. Norėčiau e, trumpai pristatyti šią darbo grupę e, kurioje yra tie parlamento nariai, kurie užsima Vakarų Balkanais. Pagrindiniai nariai e, šios grupės yra pranešiai ir delegacijų vadovai, kurie dirba su jūsų regiono šalimis. Tarp mūsų yra daug naujų veidų, kadangi daugiau negu 60 procentų Europos parlamento narių išrinkti pirmą kartą buvo 2019 metais į parlamentą. Ir tai suteikė mums galimybę pasižiūrėti iš naujo į šį regioną. Uh, E, šis vadovų sutikimas, kuris vyksta šiandieną, yra žingsnis link e, labiau koordinuoto strateginio parlamento e, darbo siekiant, kad būtų toliau gyvendamos ES priartinančios reformos ir to parlamentas kaip tik prašė Europos savo rezoliuciją patvirtintą spalio 24 dieną dėl stojimo darybų pradžios su Šiaurės Makedonija ir Albanija. Ir šis sustikimas ir jo bendra deklaracija yra puikūs pavyzdžiai, kurie rodo, kokia sėkminga gali būti parlamentinė diplomatija, e, kai tarp vyriausinis procesas dėje nėra labai dinamiškas. Ir aš e, manau, kad mes turėtume pakalbėti apie ateitį, kad esame tarp vienodai galvojančių partnerių ir prašyčiau jūsų pradžioje pasisakyti po penkias minutės. Paskui pradėsim bendrą diskusiją apie plėtros proceso ateitį. Norėčiau e, pakviesti kolegas iš Bosnijos ir Hercegovinos ir e, pasidalyti laiką jiems skirtą, bet dar skiriu e, po vieną papildomą minutę jiems, tiksliau siūlau pasakyti po 3,5 minutės. Ir aš noriu pasakyti, kad aš labai griežtai tvarkysiuosi laiku tiek svečių atžvilgių, tiek Europos parlamento narių. Aš tikiuosi, kad jūs sutinkate su tokiu mano pasiūlymu ir dabar norėčiau pakviesti parlamentų pirmininkus trumpai e, pakalbėti, pristatyti jūsų požiūrį į plėtrą e, koks jūsų požiūris į tai yra ir taip pat galite teikti klausimus Europos parlamento nariams. E, pirmiausiai, Gramos Rūčiai, Albanijos parlamento pirmininkas. Prašau. Ne požvilojim sot. E, në nu, takim në parë sigur... Detajliškai šnekam. Jonai dhe qasjen tonë si vend në raport me... Aš noriu pasakyti, kad pristačiau mūsų požiūrį. Tuo pačiu e, metu aš kalbėjau apie problemas susijusias su mm, darybomis tarp Albanijos ir Europos Sąjungos. Taip pat aš e, pristačiau ES nustatytus prioritetus Albanijai. Šis sustikimas jau yra trečias. Taigi, mėly parlamento nariai, jeigu Ir <clears throat> jeigu mes e, sustiktume, diskutuotume su ES vadovais atskirai, tai vakarų Balkanų šalims tai būtų didžiulė svarbi naujiena. Šiandien kartu su manimi čia salėje yra penki kolegos mes e, susitikome su Europos parlamento pirmininku, frakcijų vadovais, e, pranešėjais, delegacijų vadovais. Kuomet kalbėjau apie pirmą kartą, tai nežinau. Ar yra buvę kažkokių kitokių susitikimų panašaus pobūdžio? Taigi mums e, tie susitikimai tikrai daro įspūdį, man asmeniškai. Aš manau, kad e, toks požiūris yra naujas, uždeganti žalę šviesą mums vakarų Balkanų šalims ir padrasinantis mums po neprasidėjusio narystės darybų proceso. Tas klausimas svarbus ne tik Albanijai ir Šiaurės Makedonijai, tačiau visoms šešim, še, šešioms šalims vakarų Balkanuose. nes e, dvi iš šešių jau yra pradėjusios narystės darybas, e, kitos dvi jų dar nėra pradėjusios. O kolegos iš Bosnijos, Hercegovinos ir Kosovo susiduria su e, kitomis problemomis, šioms šalims netgi netaikomas bevizis režimas. Praėjusiu metu, mano manimu, taip pat buvo pakankamai sudėtingi Europos parlamentui dėl naujų įvykių ir naujų rinkimų Europos parlamento. Vakarų Balkanų gyventojai atidžiai e, stebėjo, mums bent jau taip yra sakoma, kad Vakarų Balkanuose Europos parlamento rinkimai susilaukė didesnio susidomėjimo ne pačioje Europos Sąjungoje. Nes e, buvo manoma, kad po šių rinkimų Europos parlamente atsiras daugiau euroskeptikų ir e, jie stabdys ES pažangą. Iš tiesų man daro įspūdį ta aplinkybė, kad e, E, plėtros e, darbo grupė leido pradėti dėrybos naišomis, tuo tarpu kitos institucijos šį sprendimą užblokavo. Tačiau dabar Europos parlamente 65 procentai yra naujų narių. Ir E, nepaisant to, Europos parlamentas mano, kad dabartinis procesas plėtros nėra sąžiningas. Tai iš tiesų mums suteikia vilties vakarų Balkanuose ir manau, kad kolegos pritars tokiai mano pozicijai ir mes tikimės, kad per būsimą vadovų tarybą bus ištaisytos e, tos klaidos ir neteisingi sprendimai priimti anksčiau ir aš tikiuosi, kad Europos parlamento nariai taip pat pagaliau uždegs žalę šviesą Albanijai ir Šiaurės Makedonijai. Esu tikras ir labai tikiuosi šio sprendimo. Turime, kad laikas baigėsi, tai norėčiau baigti savo pasakymą ir padėkoti jums. Uždėmesi dabar Denis Zvydžič. Bosnijos Hercegovinos parlamentinės asamblėjos atstovų rūmų pirmininkas. Gerbiamas Pitsula, Gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai, prieš kelis metus lankiausi Europos parlamente, tuo metu būdamas Bosnijos ir Hercegovinos ministrų tarybos vadovu, noriu pasakyti, kad man yra didžiulė garbė šiandien e, atstovauti atstovų rūmus Bosnijos ir Hercegovinos šioje salėje. galėti turėti galimybę pasakyti už Europinę Bosnijos ir Cegovinos ateitį ir šis norėčiau pabrėžti saugumo situacijos svarbą. Taip pat e, norėčiau pasisveikinti su kitų vakarų Balkanų e, parlamentų vadovais, e, kaip jūs mus vadinate, mes norėtume veikiau būti vadinamais uh, pietričių Europos regionu, nes mes e, tiek istoriškai, tiek ir kitais aspektais jaučiamės Europos dalimi. E, jau minėjau, kad buvau Bosnijos ir Cegovinos ministrų tarybos vadovu ir tikrai e, galiu daug papasakoti apie europinę perspektyvą mūsų šalies ir apie problemas, su kuriamis susidurėme ir stengiamės įspręsti, kad paskatintume uh, europinės integracijos proceso, norime taip pat užtikrinti tvarę taiką savo šalyje ir ekonominė gerovė 2017 buvo sėkmingiausi Bosnijos metai pakeliu į Europos Sąjungą. Su aplinkybės socialinės ekonominės buvo pakankamai sudėtingos, mums pavyko užtikrinti šalies stabilumą politinį, paskatinti ekonomikos augimą, paskatinti tolerancija siekiant e, spręsti tarpusavio konfliktus. Mūsų kultūros paveldas, kultūrinė įvairovė yra tikrai didžiulė ir e, būtent ją mes vertiname kaip e, privalumą savo dalyvaujant Europos integracijos procese. Tuo pačiu mes norime e, nesikišti į kaimynų reikalus ir saugoti savo teritorinį vientisumą. Mes turime 4,5 milijonų gyventojų ir 2 milijonai turistų e, apsilankė pas mus praėjusiais metais. Taip pat e, turizmo sektoriuje buvo sukurta 1900 naujų darbo vietų. Mes Šios ir esame regiono lyderiai, taip pat daug investicijų pritraukiame iš ES ir integracija ES mums yra vienintelis būdas užtikrinti stabilumą savo šalyje, pagerinti infrastruktūrą, žmonių gyvenimo sąlygas, taip pat siekiame pagerinti, užtikrinti jų orumą ir jeigu uh, europinė perspektyva iš mūsų bus atimta, tai visos uh, šios zonos diskusijos taip pat neteks prasmės. Galiausiai visos mūsų regionų šalis turi žengti tuo pačiu europinės integracijos keliu. Tam reikia sutelkti tinkamas pastangas uh, taip pat ir regiono valstybių viduje ir siekti tikrosios uh, narystės. Tik tokiu būdu galėsime panaikinti visas tas neigiamas tendencijas, kurios vis dar egzistuoja mūsų šalyje ir kurios praeitie mums padarė labai daug žalos. Mes norime vadovauti europinėmis vertybėmis, demonstruoti aiškę politinę valią, pritaikyti savo teisėkuros procedūras tam, kad galėtume veikti greitai ir veiksmingai ir priartėtume tokiu būdu prie Europos Sąjungos, išjudintume dinamiškus integracijos procesus Bosnija ir Hercegovina siekia ne tik sustiprintos partnerystės su ES, nenorim prisijungti prie regioninių iniciatyvų, kurie būtų, e, taptų alternatyva. Narystė į ES mes norime, siekime e, tikros narystės ir puikiai suvokiame, kad e, iki jos e, dar reikės sukarti ilgą kelią. Tačiau tokie yra mūsų ateities planai, siekiant užtikrinti viso regiono saugumą ir todėl raginame jūs 20 metais pradėti naują etapą Bosnijai ir Hercegovinai siekiant narystės ir suteikiant jai kandidatės statusą tam, kad e, galėtume ir toliau tęsti mūsų pradėtas e, proeuropieškas iniciatyvas, kad užtikrintume stabilumą, leistume tarpusavį sugyventi daugelį kultūrų. Ačiū ponui Zviesdačiui, žodis suteikiamas ponui Draganui Čiovičiui, kuris e, yra Bosnijos Hercegovinos tautų rūmų parlamentarne asambljeje pirminik. Drago mi da vam mogu putiti par riječi uz sve ovo što je kazao kolega. Dėkoju. Dėkoju Jums už šią galimybę kreiptis į parlamento narius. Žiūriuosi, kad kalbu po Bosnijos ir Cegovinos atstovų rūmų pirmininko pasisakymo. Bosnija ir Hercegovina juda ES link, mes neturime kitos alternatyvos. Ir šiandien mes norėtume pabrėžti, kad jau pusantrų metų mes turėjome skirti pirmiausia tam, kad susitvarkytume su vidaus problemomis savo šalyje. Labai ilgai užtruko vyriausybės formavimas ir pagaliau mes turime ir naują parlamentą, ir naują vyriausybę ir tai reiškia, kad mes galime tikėtis naujo pagreičio. Da, per kitus tris mėnesius. Nes uh, Anksčiau mes turėjome daug laiko skirti įvairiems kitiems klausimams, skaitant ir rinkimų įstatymo pat, uh, pataisoms. Taip pat turėjome atsižvelgti įvairių tarptautinių teismų sprendimus, dėl kurių ir turėjome taisyti rinkimų įstatymą. Iš tikrųjų darbas dar tęsiasi. Ir mes tikimės, kad mums pavyks pasiekti visų politinių jėgų sutarimo dėl šio įstatymo ir tikimės, kad e, galėsime dėl visko susidarti iki kovo pabaigos. Ir to rinkimai moštarė rims jau pagal naują rinkimų įstatymą. Ir taip pat e, mūsų piliečiams bus atstovaujama tinkamai visais ligmenimis. Mes žinome, kad Bosnijoje ir Hercegovinoje vis dar yra labai daug įvairių nesusipratimų, nes, nesutarimų ir aš manau, kad atėjo laikas mums pamiršti apie juos ir pradėti dirbti visų piliečių labui, atsižvelgiant Europos Sąjungos standartus. Mes be abejo turime atsižvelgti į visų mūsų šaly gyvenančių tautų interesus, mažumų teisės. Ir turime taip pat užtikrinti ekonominį ir politinį stabilumą Bosnijoje ir Hercegovinoje. Mes tikimės, kad šiemet mes jau gausime šalies kandidatės statusą. Ir mes puikiai suprantame, kad uh, mes turime žengti pirmą žingsnį ir mes turime taip pat e, suprasti, kad iki tam tikros e, e, datos turime susitarti dėl vis neįspręstų klausimų. Ir Zagrebė vyks vadovų susitikimas ir aš manau, kad Zagrebė mums bus suteiktas uh, tas pats šansas, kurio galėjo pasinaudoti ir kitos vakarų Balkanų šalis. Ir aš tikiuosi, kad jūs paremsite mūsų pastangas, nes iš tikrųjų mes turime tik tai dvi galimybės. Mes arba galime integruotis su Europos, e, Europos Sąjungos struktūras ir antra galimybė yra toliau skęsti vidaus nesutarimuose ir ši galimybė mums netinka. Aš tikiuosi, kad mums pavyks su jūsų pagalba, jūsų parama įspręsti dar likusios nesutarimus ir žengti svarbų žingsnį į priekį. Šumfa. Toliau ponas Konjufka, Kosovo asamblėjos pirmininkas. Shumë dhe ju të nderuar zonja dhe zotrin që po merrni pjesë në këtë takim. E, I konsiderojmë e, takime shumë të rëndësishme Dėkuoju ponui Pikulai. Mes manome, kad e, šis susitikimas yra nepaprastai svarbus. Ar jūs girdite mane? Ar girdite viską? Puiku. E, Falendaroj Zotim Piculą. Aš norėčiau padėkoti ponui Piculą ir Europos parlamento nariams. Mes džiaugiamės lankydamėsi vienoje iš e, palankiausiai mūsų atžvilgių nusiteikusių ES institucijų. Mes taip pat džiaugiamės, kad Europos parlamentas ėmėsi šios iniciatyvos ir džiaugiamės, kad šiandien šiame renginyje dalyvauja Vakarų Balkanų šalių parlamentų pirmininkai. Beveik visos regiono šalis yra parlamentinės respublikos. Ir uh, parlamentas vaidina svarbu vaidmenį užtikrint socialinę ir ekonominę uh, šalies raidą. Mes tvirtiname įstatymus ir prižiūrime, kaip jie yra derinami su ES teisynu. Taip pat prižiūrime uh, mūsų vyriausybių veiksmus ir kaip jie e, įgyvendina ES e, reikalavimus. Vykdomos reformos yra reikalingos e, tam, kad galima būtų siekti tolesnės ir spartesnės integracijos į ES. Mes neturime jokių iliuzijų. Mes suprantame, kad mūsų parlamentai turi tinkamai veikti tam, kad mes galėtume judėti į priekį. Ir organizuodami savo parlamentinį darbą, mes siekiame užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į parlamento prerogatyvas, kurios yra būtinos tam, kad galima būtų toliau žengti integracijos keliu. Atsižvelgiant į įvairius integracijos etapus, galima pasakyti, kad Kosovas atsilieka nuo kitų šaliukių. Kol kas mes da, turime tik tai stabilizavimo ir asociacijos susitarimas Europos Sąjunga. Norėčiau pasakyti, kad pastaraisiais metais Išgyvenome nemažai politinių sukretimų, bet to dėrėjomės su Europos Sąjungos institucijomis dėl asociacijos susitarimo. Ir kol kas mes gyvendinome tik tai 50-60 procentų visų numatytų priemonių integracijos priemonių. Kartu mes suprantame, kad mūsų vidaus reformos yra neatsiejamos nuo išorės veiksnių. Mes dažnai Stebime, da, kaip sekasi mūsų da, kaimynams ir žinome, kad Šiaurės Makedonija, pavyzdžiui, sėkmingai žengia Europos Sąjungos link ir ji tame etape, kuriame esame mes dabar, buvo 2005 e, metais. Taigi da, Šiaurės Makedonijai prireikė 14 metų tam, kad jie atsidurtų ten, kur jie yra šiandien. Ir mūsų vyriausybė ir būsimos vyriausybės taip pat turėtų suprasti, kad mūsų laukia didelis darbas ir kad da, geri kaimininiai santykiai su kaimininėmis šalimis yra būtini tam, kad mes galėtume įveikti visus pasirengimo narystiai etapus ir galėtume atitikti visus narystė keliamus reikalavimus. Dėkuoju Jums už galimybę dalyvauti šiame renginyje ir po to galėsiu gal sudalyvauti diskusijoje. Labai ačiū Jums už pasisakymą. O dabar norėčiau pakviesti Jotkalnyjos parlamento pirmininką Ivaną Braivičių pasisakyti. Dėkuoju. E, man iš tikrųjų labai malonu, kad galiu pasisakyti ir galiu taip pat pasakyti, kad e, e, jau ir anksčiau dirbę Europos parlamento nariai pasakė, kad e, mūsų atstovai, mūsų šalių atstovai, parlamento pirmininkai pirmą kartą yra pakviesti susitikti su e, Europos parlamento pirmininku, taigi tai labai malonus faktas. Ir taip pat e, matome, kad nenorima, jog sulėtėtų plėtros procesas Tai yra geras dalykas. Visuomet taip pat reikia galvoti apie pozityvius dalykus. Viena šalis, kuri e, bandė pristabdyti procesą, buvo nenorėjo, kad mm, Šiaurės Makedonija ir Albanija pradėtų e, dėrybas, e, vis tik tai padėtis pasikeitė ir mes dabar susitinkame parlamente, susitikome su Europos parlamento pirmininku, su frakcijų uh, vadovais, su jumis, šios darbo grupės nariais susitinkame ir norėčiau padėkoti ponui Fislai už jų apsilankymą Jotkalnyje praeitą mėnesį. Tai taip pat rodo, kad yra žmonių parlamente, kurie supranta, kokie yra mūsų interesai, kokie yra mūsų tikslai. Taip pat e, tai rodo, kad, dir, kad remiamos mūsų europietiškos e, pastangos ir mes e, dirbame su atitinkamų Europos parlamento komitetų e, pirmininkais, pavyzdžiui, e, dirbame su užsienio reikalų komitetu ir jo vadovu. Ir mes turime visi matyti aiškę perspektyvą vakarų Balkanų šalims. Kalbam apie naują metodiką, apie tai, kad bus pristatyta vasario penktą dieną. Mums bus labai įdomu pamatyti, kas joje bus. Aš kalbėjau su atsakingu komisijos nariu Bruselėje vakar konkrečiai. Jisai mums sakė, kad tai nebus taikoma šalims, kurios e, jau seniai pradėjo procesą. Aš tikiuosi, kad tai bus su Jotkalnyje ir Serbija, bet toms šalims tik tai, kurios pradeda darybų procesą, e, bus užtikrinta, kad procesas visas būtų sklandesnis, aiškesnis, ir matomesnis ir kad būtų galima žengti šiuo keliu e, greičiau. Ir aš norėčiau, kad taip ir būtų. Mūsų e, kaiminės Slovenija, Kroatija mus remia taip pat ir jos mums linki sėkmės šiame procese šiame susitikime mes turėtume pasikalbėti, išklausyti, ko tikimės vieni iš kitų ir tokiu pagrindu galėsime pamatyti, tokiu būdu pamatysime, kokie yra mūsų prioritetai ir galėsime apibriežti aiškiai mūsų vaidmenį šiame procese, galvojant apie reformas ES ir integracijos procesą. Taip pat reikia, kad ir e, piliečiai suvoktų, e, kokie vyksta procesai, kaip veikia ES e, institucijos. ES pati, tai aišku, turi e, stiprėti, bet tie procesai neturėtų prieštarauti vieni kitiems, jie papildo e, vieni kitus ir jie turi vykti vienu metu. Juotkalnijos piliečiai nori aiškumo, matomo didesnio būsimo integracijos proceso. Galbūt mūsų pozicija skiriasi nuo kitų vakarų Balkanų šalių, nes mes esame toliausiai pažengę, tačiau reikia pasakyti, kad mes jau deramės aštuonerius metus. Aš esu vienas iš tų, kurie dažnai sako, kad e, pats kelias yra toks pats svarbus kaip ir narystės tikslas, bet kelias neturėtų būti pernelik tolimas. Mes Kalbame apie 25 metus kaip artimiausią perspektyvą. Gal po mūsų prisijungs e, Serbija, bet kaip apie e, Šiaurės Makedoniją, e, Albaniją, Bosniją, Hercegoviną ir tos šalis tikriausiai nežengs kartu su mumis, bet reikės procesą paspartinti krizės laikotarpis, neiškumo laikotarpis turėtų mus sustiprinti. Mes taip pat neturėtume pakeisti pagrindų šios politikos. Manau, kad ES yra geriausias projektas ES ir plėtra yra pats sėkmingiausias procesas. Per pastarusius 20 metų ES narių skaičius padvigubėjo ir mes norime aukti toliau. Uh, Mes norime, kad visos vakarų Balkanų šalys su mumis, kad, kad visos būtų kartu su jumis Europos Sąjungoje. Aišku, reikia visus vertinti pagal nuopelnus, reikia paskatinti, reikia kritikuoti, už, priklausomai ar tai būtų sėkmė ar problemos ir taip pat susitaikymo procesas labai svarbus. Aš tikiuosi, kad mes pasieksime e, neblogų rezultatų. Jotkalnijos parlamentas taip pat dirba, mes e, stebime procesus, e, vyksta klausimai stebėsienos tikslais daugiau negu praeitie mes taip pat e, išklausome piliečių jaunimo ir norėtume iš jūsų daugiau išgirsti apie tos procesus. Mes taip pat siekiam bendarbiauti su e, regiono partneriais. 16 metų mes parlamentarų forumą uh, rengiame ir tai yra labai geras pavyzdys bendarbia, regionio bendradarbiavimo. Labai ačiū Jums, ačiū Jums pranešėjams, bendrapirmininkėms, kurie esate mūsų balsas, ne tik Briuselėje, bet ir savo šalyse. Ir dar noriu paprašyti Jūsų vieno dalyko šiuo labai svarbiu dalyku. Metu, norėčiau, kad Jūs dar labiau paremtumėte mūsų projektą. Mūsų projektas yra vieninga, stabili Europa Dabar ponas Heferi iš Šiaurės Makedonijos parlamento pirmininkas. Dėkuoju. Pone Picula. Norėčiau pasveikinti visus pranešėjus, visus bendrapirmininkius. pirmininkius. Tai yra galimybė susitikti, pakalbėti apie klausimus, kurie mums labai aktualūs. Siekiant mūsų kaltinio tikslo e, narystės Europos Sąjungoje. Mes E, po stabilizavimo asociacijos tarimo nužengėme ilgą kelią, sudėtingą, ir mes pateikėme paraišką dėl narystės Europos Sąjungoje. Praėjus metams mums buvo suteiktas kandidatės statusas. 2009 metais E, praėjus keturiems metams po kandidatės status suteikimo komisija e, pateikė pozityves išvadas, rekomendacijas dėl e, narystės dėrybų pradžios. Ir taip pat buvo pateiktas pasiūlymas dėl visų režimo liberalizavimo mūsų piliečiams. Nuo tada iki pernai dešimt pozityvių ataskaitų buvo paskelbta ir rekomendacijų dėl įstojimo darybų pradžios. Todėl mūsų lūkesčiai atitinkamai stiprėjo. Dėl institucijų ataskaitų pranešimų apie mūsų pasiektą pažangą Galime pasakyti, kad tiek birželį. E, birželį matėme teigiamą išvadą, bet spalį mūsų laukia nusivylimas, nes nebuvo patvirtintas e, tas pozityvus sprendimas. Bet mes vis tiek atkakliai žengėme toliau link Europos Sąjungos. Europos parlamentas pernai patvirtino rezoliuciją, e, kurioje išreikšta parama regiono uh, E, šalims ir tai yra bent jau dabar šviesa tunelio gale. Ir aš tikiuosi, kad e, nauja plėtros metodika, jos patvirtinimas ir sprendimas e, pradėti stojimo darybą su Šiaurės Makedonija ir Albanija. E, pas paskelbtas tuo pačiu metu ir spalio mėnesio sprendimas buvo panaudotas lyderių kaip pagrindas e, priimti sprendimą, e, paskelbti iš ankstinius e, rinkimus, kaip žinia, jie vyks balandžio 12 dieną. Ir pirmalaikiai rinkimai, mes tikimės, pademonstruos piliečių paramą mums, žengiant Europą europietiškų kelių. Ir tikimės, kad rinkimai e, vyks kaip ir tikimasi, nėra e, jokių priežasčių kažko kito tikėtis. Nuo 2016 metų visi rinkimai E, buvo rengiami laikinos vyriausybės ir šios vyriausybės vaidmuo yra surinkti laisvus demokratiškus e, rinkimus ir sausio trečią dieną buvo paskirta laikinoji vyriausybė, mes turime patvirtintą laikinoji vyriausybė ir mes turime parlamento sprendimą. Mes taip pat uh, e, vadovaujamės Žan Mone procesu, taip pat Berlyno procesu ir tikimės, kad nauja strategija iki 20 metų leis mums aktyviai dalyvauti, pristatyti mūsų nuomonę apie bendrą ateitį mūsų Europoje. Dėkoju uždėmesi ir jeigu turite klausimų, mielai atsakysiu juos. Noriu Mai Gorkovič teikti žodį ir Serbijos nacionalinio susirinkimo pirmininkė. Ačiū, ponė Picula. Ačiū kolegoms, Vakarų Balkanų šalių parlamentų vadovams. Taip pat noriu padėkoti kolegoms už tai, kad jau mėgino prisistatyti e, kaip atstovai šalių, kurios vieną dieną taps ES tikruosiamis narėmis. Ekrane matau, kad jau šešias minutės kalbu, manau, kad e, Tikrai taip nėra. Manau, kad jeigu pasakyčiau tą patį, tai nebūtų labai gerai. Jūs e, rengėte pranešimus e, apie mūsų šalis Europos parlamente ir turbūt e, turite visapušką informaciją apie mus, apie mūsų užsienio politikos tikslus ir taip pat turbūt puikiai esate informuoti apie mūsų šalių galimybės ir realią situaciją ir manau, kad e, neturėčiau čia visko pasakoti dabar vakarų Balkanų delegacijos nariams, nes e, jeigu mes e, taptume čia kažkokiu didžiuliu nežinomoju jums visiems, tai tikrai būtų atsirastų rimtų problemų. Noriu Jums padėkoti už tai, kad šiandien Briuselėje galime atvirai kalbėtis apie ES plėtros politiką, apie plėtrą į vakarų Balkanus arba į pietryčių Europą, kaip mes norėtume būti vadinami. Aš didžiuojuosi tuo, kad galiu atstovauti šaliai, kuri priklauso šiam Europos kontinento regionui. Tačiau aš bent jau pirmą kartą čia lankausi ir galiu kalbėti su Europos parlamento nariais. Ir e, mums klausimas e, nekyla dėl to, ar Serbija gali tapti tikrą Europos parlamento narę ar negali. Aš jau antrą kadenciją pirmininkauju Serbijos parlamentiniai asamblėjai. Ir pirmą kartą čia galiu kalbėti su jumis apie savo šalies likimą. Ir šiandien pirmą kartą galime kartu aptarti bendras politinės priemonės, kurios būtų naudingos visam kontinentui. Buvome sustikę su Europos parlamento pirmininku, paskelbėme tikrai e, rimtą, solidų pareiškimą, kuriame išsakoma parama mums visiems, nes prieš kelias savaitės ir kelias mėnesius e, visi buvome sutrikę dėl sprendimo nepradėti narystės darybų su Albanija ir Šiaurės Makedonija. Aš turiu pasakyti, kad e, e, tokiu būdu ne tik šių dviejų valstybių piliečiai, tačiau ir visų vakarų Balkanų šalių, visų uh, pietričių Europos regiono šalių piliečiai gavo labai aiškiai neigiamą žinią. Europos Sąjunga nori šį klausimą rimtai svarstyti, todėl reikia pašalinti visas abejonės ir visas dilemas, kurios atsirado prieimus sprendimą nepradėti narystės darybų su Albanija ir Šiaurės Makedonija. Prancūzija tą pasakė pakankamai garsiai. Ir jau žinome kurį laiką, kad e, ši dilema egzistuoja. Tačiau pasakykite mums, kokiu, ką turėtume padaryti, kaip galėtume padėti ES priimti teigiamą sprendimą, išsilaisvinti iš tos baimės, kad vakarų Balkanų šalis padarytų kažką baisaus ES pradėjus su jomis narystės darybas. Noriu dar kartą pabrėžti, kad mes e, savo namų darbus atliekame, vertiname juos rimtai. Taigi, kas turėtų nutikti blogo jeigu mes ir toliau judėsime į priekį. Tačiau dabar gavome, užtikriname jūsų palaikymą, nes Europos parlamente šis klausimas taip pat bus svarstamas ir aš tikiuosi, kad e, neapsiribosime šios dienos diskusija ir pareiškimas, taigi aš norėčiau, kad mes būtume tikrais lygiverčiais partneriais, kad jūs mus pasakytumėte, ką turėtume padaryti kad išsklaidytume tą dilemą ir išsklaidytume tas baimės. Nes kas galėtų nutikti blogo Europos Sąjungoje, jeigu prie jos prisijungtų vienas ar viena ar kita papildoma narė. <clears throat> Mes savo ruoštų parlamentų lygmenių galėtume jums pasiūlyti savo pagalbą. Mes e, simsime savo uh, atsakomybę, atliksime savo funkcijas, pritaikydama savo įstatymus prie Europinio teisino. Aš norėčiau, kad mūsų parlamentai ne tik bendradarbiautų su Europos parlamentu, arba bendradarbiautų ne tik sprendžiant e, tam tikras problemas e, Serbijoje, tačiau kad bendradarbiautume nuolatos. Ačiū poniai Gojkovičiu, ačiū kitiems kalbėtojams už įžanginius pasisakymus. Dabar Europos parlamento nariai galės užduoti savo klausimus, taigi pirmiausiai suteiksiu žodį pranešėms ir delegacijų vadovais su becelės tvarka ir kiekvienam suteiksime daugiausiai po tris minutės. Ir noriu, kad kuo daugiau kolegų galėtų sudalyvauti šioje diskusijoje. O tai reiškia, kad e, pirmoji kalbės Izabel Santos yra nuolatinė pranešėja Albanijos tema. Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti visiems parlamentų vadovams. Pasveikinti juos atvykusius. Šis renginys mums yra labai svarbus. Europos parlamentas, kadangi yra tiesiogiai renkamas Europos piliečių, turi prisimti tam tikrus įsipareigojimus jūsų atžvilgių. Ir mes tą esame padarę savo rezoliucijoje, kuri buvo nekarta čia paminėta ir kuri buvo prieš kelis mėnesius patvirtinta Europos parlamente. Europos parlamentas ir toliau laikysi šios pozicijos dėrybų proceso eigoje ir mes tą esame pareiškę ir per plenarinę sesiją. Visi parlamento nariai pritarė šiai rezoliucijai prisijėmė įsipareigojimus Balkanų šalių atžvilgių. Tai yra pirmas e, tokio formato susitikimas ir tikiuosi, kad tokių bus ir daugiau. Tai labai svarbu nuolat e, palaikyti kontaktus, nuolat bendradarbiauti, vystyti dialogą tarp atskirų parlamentų, jį palaikyti tam, kad e, būtų galima tinkamiau padėti šalyse vykstantiems procesams, nes e, visose šalyse reformos turi būti vykdomas ir čia parlamentams tenka ypatingai svarbus vaidmo. Aš norėčiau jūs paraginti to vaidmens neatsisakyti iki pabaigos. Apgailestavome dėl to, kas įvyko spalio mėnesio vadovo taryboje, tačiau man tai yra tik tai vienas epizodas. Vakarų Balkanų šalis turėtų toliau vykdyti reformas, nes jos yra svarbios ne tik siekiant narystės Europos Sąjungoje, jos yra svarbios taip pat ir jūsų pačių piliečiams. Todėl neturėtumėte mažinti reformų tempo, toliau turėtumėte stumti jas į priekį ir čia galite tikėtis mūsų paramos. Mes e, padėsime ir remsime jūs iki šio proceso pabaigos. E, e, žinoma, reikės pakelti nemažą biurokratinę naštą ir mes dėl to norime peržiūrėti narystės procedūras. Čia pritariu jūsų mintims, tačiau tai nereiškia, kad likščionis pastangos buvo nereikalingos. Procesas turi būti tęsiamas ir mes savo ruoštų neketiname žengti žingsnį atgal, mes ir toliau palaikysime jūsų šalis. Ačiū dabar Manolis Kefalokijanis, e, delegacijos ryšiams su Albanija vadovas. Ačiū, pirmininkė. Europos parlamento rezoliucija dėl sprendimo nepradėti dėrybų dėl stojimo su Albanija ir Šiaurės Makedonija ir labai aiškiai mes išsakėme savo uh, nusivylimą, kad ES valstybių ir vyriausybių vadovų nusprendė nepradėti dėrybų. Albanija nuo to laiko, kai jį gavo šalies kandidatės statusą 2014 m. birželio mėnesį padarė labai daug pažangos. Uh, siekdama įgyvendinti tikslus susijusius su penkiais svarbiausiais prioritetais, tam, kad galima būtų pradėti dėrybas dėl stojimo. Kartu Albanijos vyriausybė be abejo turi spręsti likusias problemas. Aš vis dėlto esu optimistas ir tikiu, kad ES pavyks susitarti dėl būtinybės pradėti uh, dėrybas dėl stojimo su Albanija ir Šiaurės Makedonija jau per kelias ateinančius mėnesius. Ir aš norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu yra atkurti ES vieningą poziciją dėl ES plėtros. Dėkoju. Dėkoju. Toliau kalbės mūsų nuolatinė pranešėja dėl Kosovo Viola von Kramon Tabadel. Dėkoju, panė pirmininkė, Pone pirmininkė, ponai pirmininkai, aš tikrai galiu pasakyti, kad jūs labai aiškiai pasakėte, kad esate nusivy, nusivylę, nes jūs atitikote beveik visus techninius kriterijus, taip kaip Kosovas, pavyzdžiui, kriterijus reikalingus tam, kad galima būtų liberalizuoti vizų režimą ir gyvendinote ir kitus kriterijus susijusius su da, uh, stojimu. Ir todėl aš puikiai suprantu, kad jūsų šalims dabar labai sunku optimistiškai vertinti padėtį. Tačiau aš tikrai džiaugiuosi, kad jūs esate atviri tolesniam bendradarbiavimui su mumis ir Jūs visi kalbėjote apie tai, kad būtina toliau plėtoti stabilų ir e, gerą bendradarbiavimą. Tai yra nepaprastai svarbu mums visiems. Kaip ir sakė e, kiti kolegos, jūs galite pasitikėti mumis, Europos parlamento nariais, nes mes esame pasiruošę remti jūs ir mes visuomet rėmėme ES plėtros procesą. Ir aš galiu pasakyti, kad dauguma Europos parlamento narių pasisako už plėtrą ir tai yra akivaizdu iš daugybės mūsų patvirtintų rezoliucijų. Pone pirmininkė mūsų paklausė, ką mes galėtume padaryti, ką jūs galėtumėt padaryti. Kai kas iš jų ruošiasi rinkimams, o ir o dabar formuojama vyriausybė, o kai kur ką tik nesiniai vyko e, rinkimai. Ir kaip sakė Izabel, būtų labai gerai, jeigu jūs galėtumėt paskatinti uh, vidaus reformas visuose sektoriuose, tam, kad galėtumėt atitikti piliečių lūkesčius visuose sritise, tiek e, e, e, vyriausybės, viešo administravimo srityje, tiek sveikatos priežiūros, švietimo, daužimtumo sritise. Ir dar jūs turėtumėt gal daryti da, nelaukdami spaudimo iš išorės, bet atsižvelgdami į da, šalyje jau tokią susidariusią būtinybę imtis veiksmus šiuose sritise. Taigi gal, mes galime teikti jums finansinę paramą, o jūs turėtumėt e, daryti viską, kad gerėtų jūsų piliečių gyvenimo sąlygos. Ir kai kalba eina apie da, e, daugiapartinį pluralizmą, ir aš išvelgiu į Serbijos e, atstovę, būtų labai, labai gerai, jei jūsų šalies opozicija galėtų dalyvauti politinėje sistemoje nes dabartinė situacija tikrai yra e, nepriimtina. Taigi aš siūlyčiau jums tęsti vidaus reformas. Ir da, reikėtų palaikyti bendradarbiavimą tarp visų politinių partijų. Ir reikėtų, kad e, kitose e, rinkimuose dalyvausintis kandidatai suprastų, kad reikia bendradarbiauti E, jūsų šalyje ketvirtadienį, penktadienį lankysis e, vyriausiasis įgaliotinis ūsinio ir saugumo politikai ir tai yra didelis e, žingsnis, aš manau, į priekį. Toliau Vladimir Bilčik, jis yra šešėlinis pranešėjas dėl Jotkalnyjos. Dėkoju, ponė pirmininkė, ir aš taip pat norėčiau padėkėti, padėkoti po, poniai pirmininkiai ir ponams pirmininkams. Iš tikrųjų, šiandien yra unikali galimybė, bet aš tikiuosi, kad ji nebus paskutinė. Mums reikia palaikyti dialogą reguliariai, jis turi būti vykti pakankamai dažnai. Ir mes esame pasiruošę Europos parlamente susitikti su Vakarų Balkanų šalių atstovais. Ir džiaugiuosi, kad šiandien galime pabendrauti. Jūs sakėte, kad Europos parlamentas yra palankiai nusiteikęs plėtros atžvilgių. Taip, tai yra tiesa, bet to nepakanka. Mums reikia, kad e, pritarančių plėtrai būtų kuo daugiau. Ir žinau, kad Europos Sąjungoje da, um, jau, mes jau visą eilę metų rūpinamės e, plėtra ir tas e, viršūnių susitikimas Zagrebė bus labai sim, svarbus, tas sim, turės svarbę simbolinę prasme. Uh, Ir e, svarbu yra ne tik e, čia susitikti šiandien, bet ir e, pranešti išorės pasauliui apie mūsų diskusijų turinį. Turime nusiųsti žinę, kuri bus išgirsta visame Vakarų Balkanų regione. Iš tikrųjų, mums reikia pasitikėjimo, tiek pasitikėjimo plėtros procesų. Ir mes taip pat turime užtikrinti, kad jūs galėtumėt mumis pasitikėti, nebegalime leisti, kad būtų siunčiamos kažkokie prieštaringi, siunčiami prieštaringi signalai, kai buvo padaryta lapkričio mėnesį. Ir aš tikiuosi, kad da, bus printas sprendimas dėl da, darybų su Albanija ir Šiaurės Makedonija pradžios. Tikiuosi, kad tai jau bus padaryta da, šį pavasarį ir e, Šiaurės Makedonijoje ir Serbijoje, po to vyks rinkimai ir mano kolegė Viola jau kalbėjo, kad tie rinkimai bus labai svarbus, ypač galvojant apie Europos narystės Europos Sąjungoje perspektyvą. Ir dar vienas dalykas, į kurį norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, tai yra uh, raiškos žodžio laisvė ir žiniasklaidos vaidmuo, kuris yra nepaprastai svarbus bet kokioje demokratijoje. Be abejo, parlamentas turi dirbti labai aktyviai ir veiksmingai, bet reikia, kad demokratinėje šalyje veiktų ir laisva nepriklausoma žiniasklaida. Ir prieš dviejus metus mano šalyje buvo nužudytas žurnalistas ir aš puikiai suprantu, kokia svarbi yra žodžio laisvė. Ir aš tikiuosi, kad mes taip pat galėsime da, apie jūsų regioną kalbėti ir kai, kalba, kai, susibu, kai susiburs konferencija dėl Europos ateities, kad galėsime ir ten aptarti jūsų regiono ateitį. Dė ir dėkoju Jums už šiandienos susitikimą. Dabar ponas Kučiuk, e, kuris yra Šiaurės e, Makedonijos pranešimo rengėjas. Dėkoju. Aš noriu pasakyti, kad aš nematau dviejų pusių. Ir tai, kaip mes žiūrime į plėtrą, yra gana sudėtinga. Aš norėčiau, kad būtų konstruktyviai, objektyviai žiūrime į tai. Turime galvoti, kaip plėtros procesą padaryti atviresnį, labiau apčiuopiamą ir orientuotą į rezultatus. Tai yra vienas aspektas šio klausimo. Bet jeigu pasižiūrėsime į paskutinę Eurobarometro apžvalgą, pamatysime, kad 67 procentai austrų nepalaiko plėtros, 64 procentai vokiečių ir tik 63 procentai prancūzų yra prieš plėtrą. Tai reikia galvoti, kaip mes galime pakeisti visuomenės požiūrį. Ir tai yra užduotis mums visiems. Bet kas man svarbiau, e, toks e, iki prieš Zagrebo vadovų sutikimą, kaip mes galime užtikrinti, kad tų šalių politinis elitas primtų deramus sprendimus. Kas įvyko pernai spalį? Turime galvoti apie tai, bet taip pat turime e, pasimokyti iš savo klaidų ir Mums e, viena iš pamokų yra ta, kad nebegalima penėti žmonių tuščiais pažadais ir tos šalis nėra kažkur užnugarė, jos turėtų būti dalis ES. Ir aš noriu pasakyti, kad mes visi žinome, jog ES yra griežta, bet taip pat sąžininga, taip turėtume suvokti ES 2019 metais. Europos Sąjunga vakarų Balkanų požiūrių išreiškė griežtą nuomonę, bet mano nuomonė pakankamai sąžininga, reikia daugiau teisingumo, sąžiningumo. Šiais metais reikia, kad komisija atliktų savo užduotis. Zagrebė apie tai labai aiškiai pasakė Uršula von der Leyen. Uh, Mes e, taip pat turime bedarbiauti su regiono šalimis, jeigu norime sažiningumo didesnio. Ir reikia dirbti plačiai. Aš matau šiais metais labai daug atsiverančių galimybių, bet taip pat mes turime būti realistai. Kelias mūsų laukia ilgas, tiek vienų, tiek kitų. Jūs turite teisti savo reformas, jas e, vykdyti, e, Jos turi būti pirmiausia skirtos visuomenė jūsų, o mes kaip institucijoms turime taip pat e, įgyvendinti mūsų pažadus. Jeigu mes kažką e, žadame, tai turime ir užtikrinti, kad tie pažadai bus įgyvendinti. Dėkoju. Pone Kučiu, dabar labai džiaugiuosi, kad e, atvyko ponas Rangelis, kuris yra e, pranešės nuolatinės Bosnijos ir Hercegovinos klausimų. Tris minutės jums, nedaugiau. Dėkoju. Pirmiausiai noriu padėkoti ir atsiprašyti mūsų svečių. Pirmiausiai, kadangi mano frakcijos Pirmininkas buvo mane e, pagrobęs, tai negalėjau atvykti laiku į posėdį. Bet aš uh, noriu pakalbėti apie Europos idėjos konferencijos tam tikrus aspektus. Mes tikimės, kad tai bus labai išsamus būdas mums pabendrauti su Vakarų Balkanų šalimis, įtraukti jas ir tai galėtų būti labai gera perspektyva pradžia. Jeigu galvojame apie Europos ateitį, tai negalime apie ją galvoti be Balkanų. E, be Balkanų šalių Europa neturi ateities ir tą norėjau pasakyti. Taip pat mano nuomonė Bosnijos Hercegovinos atveju mes turime E, labai daug prievolių šios žolės atžvilgių. Turime padėti jai, turime bendrabiauti kaip sulgiavertė partnerė be jokio paternalistinio nusistatymo turime traukti visus suinteresus subjektus, partijas, institucijas ir pilietinę visuomenę. Turime plėsti pastangas tam, kad būtų užtikrinti kriterijai, standartai, kaip pirmasis e, žingsnis e, kandidatės statuso Bosnijai Hercegovinai. Tai yra labai svarbu ir aš manau, kad Europos parlamentas kaip institucija turėtų už tai taip pat kovoti, bet e, mūsų bičiuliai iš Bosnijos taip pat turi mums padėti. Yra tam tikrų klausimų, uh, kur mūsų nuomonė reikia užtikrinti rezultatus, daug ką galima pasiekti tikrai ir manau, kad taip ir turėtume dirbti. Mano nuomonė, e, visų bendruomenių atstovai Bosnijoje, Herzegovinoje yra nusipelnę E, poslinkių link Europos ir lyderiai turėtų užtikrinti tuos poslinkius, jie turėtų suteikti perspektyvą žmonėms klestėjimo, e, demokratiškų stiprių institucijų perspektyvą artimiausioje ateityje. Ir galėčiau pasakyti, kad esu nusteigęs optimistiškai, pozityviai, manau, kad mes galime tą užtikrinti. Šiaurės Makedonijos Albanijos atvejais buvo tarsi žadintuvo skambutis visai Europai. Mes e, turime suvokti, kad turime žiūrėti į Balkanus ir pozityviai. Būtent aš esu nusteikęs taip e, dirbti ir taip pat ir Europos parlamentas dėkui, ponė Rangelė, jums. Dabar Tane Fajon, Europos parlamento e, delegacijos Serbija bendra pirmininkiai. Dėkui, Tonina. Sveiki visi. Kalbėsiu slovėnų kalba šiandieną. Galiu tą daryti, kadangi dirba vertėjai. Šiau 11 metų dirbu Europos parlamente ir pirmą kartą matau tokį susitikimą, į kurį atvyko visų regiono šalių parlamentų vadovai. Manau, kad tai yra labai puikus dalykas ir norėčiau pasveikinti ir padėkoti parlamento pirmininkui Sesoliu už tai. Manau, kad šie metai bus lūžio metai mums. Galime uh, užtikrinti, kad plėtra taptų dar kartą sėkmės istorija. Turime galimybių stiprinti tarpusavio pasitikėjimą, pasitikėjimą politikais. politikai vakarų Balkanuose e, turi gyventi savo pažadus ir šie metai bus esminiai, jeigu mes visi užtikrinsime poslinkius teisinga linkme. Sprendimas dėl Šiaurės Makedonijos ir Albanijos buvo didelė klaida. Taip pat ir dėl Kosovo, nes Kosovo buvo, Kosovas buvo pirmoji šalis, kuri vykdė visus standartus vizų liberalizavimo režimui ir uh, jie dar laukia sprendimo. Ir tai buvo politinė klaida. ES prarado pasitikėjimo nemažai. Dėl savo sprendimo atėjo dabar e, laikas įgyvendinti pažadus po rinkimų Šiaurės Makedonijoje. Taip pat vyks rinkimai ir Albanijoje. Ir reikia taip pat E, užtikrinti, kad bus e, įvykdytos visos sąlygos demokratiškiams laisviems rinkimams. Nenorėčiau matyti protestų gatvėse, nenorėčiau, kad opozicija nedalyvautų rinkimuose. Taip pat nenorėčiau matyti e, neveikiančio parlamento, kai opozicijos nariai išeina į gatves ir panašiai. Aš tikiuosi, kad Zagrebo vadovų susitikimas reikš, jog ES siunčia pozityvų signalą vakarų Balkanams ir tokiu būdu galėsime eiti pirmin. E, Kroatijos atstovai sakė šiandieną, kad rimtas sunkus darbas Kroatijos atsipirko darybų metu tai tiesa, bet mes taip pat matome, kad ne visuomet taip yra, ne visuomet dėrybų procesas vyksta sklandžiai, dėl to kartais reikia e, gaivaus oro e, gūsio, naujos dinamikos ir tikiuosi, kad e, mūsų nuoširdus dialogas užtikrins, kad mes galėsime užtikrinti daugiau pasitikėjimo ir šiek tiek kantrybės taip pat reikia. Ir mes tokiu būdu galėsime atnaujinti procesą. Labai svarbu nepamiršti jaunų žmonių, kadangi e, iš viso rajono, atsiprašau, regiono šalių e, jauni žmonės keliasi kitur. Ir mes Europą turime e, E, galvoti, kaip padėti jiems žmonėms, mes turime būti puikus e, partneriais, turime galvoti apie tai, kaip sukurti, per, užtikrinti perspektyvą, šviesesnę ateitį. Mes visi gyvename Europoje, visuomet e, ir liksime joje, mes turime nuoširdžiai bendradarbiauti. Taip, galima išsakyti kritikos, bet nereikia į tai žiūrėti neigiamai, tai yra konstruktyvi kritika. Dėkuoju. Hvala, Tanja, za besedo. Ačiū, Tanja. pranešėjai ir delegacijų vadovai jau pasisakė, taigi dabar didžiausias iššūkis bus uh, spręsti trūkstamo laiko problemą, nes po dešimties minučių vertėjai baigs savo darbą. Todėl norėjau dar suteikti žodį ir kitiems parlamento nariams, tačiau tikrai prašau kalbėti labai trumpai, dvi minutės jums, Želėna Zovkur kalbėsiu angliškai, kad mane geriau suprastum, nes <clears throat> nu, kroatiškai kalbančių abiejose pusėse neturime. E, taigi dėkoju už e, šį naudingą susitikimą. Šiandien noriu padėkoti Šiaurės Makedonijos e, parlamento vadovui už tai, kad paminėjote rezoliuciją dėl Šiaurės Makedonijos ir e, Albanijos, kurią patvirtino Europos parlamentas. Ir e, manome, kad e, tos rezoliucijos tikrai yra vertingos. Aš buvau darybininkė dėl šios rezoliucijos Europos Liaus partijos frakcijos vardu. Daugiau nei 500 parlamento narių pritarė šios rezoliucijos projektų ir mes tikimės, kad pirmininkaujant Kroatijai e, tikrai e, atliksime svarbu vaidmenį. Pradedant narystės darybas, man labai svarbu, kad e, šis sprendimas būtų priimtas šiuo metu. Padėtis Vakarų Balkanuose yra pakankamai sudėtinga. Noriu pakalbėti apie Bosniją ir Hercegoviną. Europos parlamento balsas ten girdimas, tačiau sprendimai nėra įgyvendinami. Tuo tarpu Šiaurės Makedonija imasi kažkokiu veiksmu, o Serbija, Jotkalnyje ir Kosovas klausosi, o kas vyksta Bosnijoje ir Hercegovinoje. Keturias rezoliucijas mes patvirtiname, priėmėme Europos parlamente, kuriuose minima Bosnija, Hercegovina. Mes e, rytoj balsuosime dėl Brexito susitarimo. Ir, ir, e, mes e, rūpinamės e, tuo, kad būtų išsaugotas didžiojo penktadienio susitarimas, rūpinamės Europos Sąjungos piliečiais, gyvenančiais Šiaurės Airijoje ir kas vyksta su milijonu e, Kroatijos piliečių, kurie gyvena Bosnijoje Vicegovinė, taigi ponas Vėzdičius noriu paklausti, kada gyveninsite Europos parlamento rezoliucijas, ypač dėl konstitucinio teismo sprendimo įgyvendinimo. Ačiū. Panas Gošil. Aš kalbėsiu sloveniškai, ar yra vertimas? Ačiū už sutiktą žodį. Norėčiau pasakyti, kad esu iš šalies, kuri remia ES plėtrą į Krų Balkanus arba Pietričių Europą. Dar vieną dalyką noriu paminėti. Kadangi pirmininkauju draugystės su Bosnija ir Cekovina, ta parlamentiniai grupė, tai aš norėčiau, kad e, jūs atsižvelgtumėte į mūsų rezoliucijas, tačiau ne, ne vien tai, aš taip pat tikiuosi, kad jūs įgyvendinsite teismo sprendimus ne tik nacionalinių teismų, bet ir Europinio teismo. Balkanai yra svarbus regionas ir ES šiuo metu susiduria su rimtais e, iššūkiai šiame regione ir kartais mes nesuprantame, kokie yra tie iššūkiai arba nenorime suprasti, tačiau manau, kad mūsų privalumas yra štai koks. ES reikia aiškios, koncentruotos politikos e, skirtos atskiroms šalims, nes uh, šios šalis e, nevienodai pasirengusios narystį, todėl turime prisitaikyti prie jų ir padėti joms e, gyvendyti mūsų raginimus vykdyti reformas. Taigi turime atvirai kalbėtis apie visas e, gyvenimas priemonės, nes kai kurių priemonių įmomės mes, pavyzdžiui, migracijos rytie, migracijos atveju migrantų srautų valdymas e, atneša daugiau naudos ES ir netiek daug naudos e, pačiam regionui. Tad apie jūs atstovaujate kelioms šalims ir mes norime po tam tikro laiko visus jūs matyti ES. Tai reiškia, kad mes turime parengti atitinkamus mechanizmus, kurios pastelkus galėtumėte pasiekti savo strateginių tikslų. Ačiū. E, e, aš esu ryšių su Vakarų Balkanais delegacijos vadovas. Taip. Taigi, e, manau, kad sprendimas uh, kuris buvo priimtas, yra e, svarbus e, ne tik e, Vakarų Balkams, tačiau Moldovai ir kitoms šalims. Timišvaroje prasidėjus revoliucija Rumunijoje po to mums atnešė laisvę ir laisvę <clears throat> už iškovoję rumūnai taip pat norėtų jūs įkvėpti panašies, panašiems veiksmams. Šiuo svarbu kad visi laikytųsi galiojančių taisyklių ir kad kiti Europos politikai palankiai vertintų jūsų vykdomas reformas. Taigi linkime jums sėkmės. Taigi dabar pas Bogovič galės pakalbėti. Ačiū už suteiktą žodį. Noriu pasisveikinti su pirmin, parlamentų pirmininkais. Malonu iš čia matyti. Europos parlamentas yra turbūt e, didžiausias vakarų Balkanų šalių draugas. Nepaisant e, to, mes vis tik tai palaikėme ir tą neigiamą sprendimą, kuris buvo priimtas spalio mėnesį. Mes dažnai rengiame egzaminus šiam regionui, tačiau tik tai tikimės e, tinkamo bendradarbiavimo. Tikiuosi, kad rasime bendrus sprendimus ir išspręsime bendras svarbiausias problemas susijusius su tuo, kaip užtikrinti tinkamą ES plėtrą ir iš išsaugoti europinės vertybės jūsų šalyse. Manau, kad kelias į priekį e, egzistuoja, tačiau užtruks, kol mes visi jo galėsime pakankamai toli nužengti. ES turėtų dėti daugiau pastangų, padėdama jūsų šalims įgyvendinti būtinas reformas, ypač tokiose šalise kaip, inf... E, srityse kaip infrastruktūra, ekonomika ir žemės ūkis. Manau, kad mums reikia iškoti praktinių sprendimų ir e, juos matydami jūsų žmonės e, su gyventojai suvoks <clears throat> arba pajusta europinę savo tapatybę žymiai aiškiau. Todėl mums reikia remtis ir kitomis priemonėmis, ne vien tik tai pasirinkimo narystį priemonėmis. Tokiu būdu galėsite savo tikslus pasiekti greičiau. Pavyzdžiui, gyvendinami žalio kurso reikalavimus. Todėl Manau, kad jums reikia pasirūpinti 80 procentų savo jaunimo, kuris nori išvykti. Herman Deč dabar kalbės. Bus paskutinis kalbėtas. Ar vis dar yra vertimas? Eh, Aš kalbėsiu ispaniškai. Sveiki visi. Norėčiau šiek tiek gal uh, įkvėpti optimizmo. Iš tikrųjų, tas spalio mėnesio sprendimas buvo labai didelis nusivylimas, labai didelis smūgis ir dabar ko neturėtume. Tai kvestionuoti dabar šito klausimo. Žinau, kad regione tai sukėlė neigiamas irgi. Aš 90-metyje e, daug lankiausi toje šalyje, pažįstu, tose šalyse pažįstu šitą regioną ir manau, kad reikia konstruktyviai dirbti, tęsti tą patį projektą. Ir mes visi žinome, kad negalime, kad e, Balkanai būtų e, juodoji skylė, kalba apie vakarų Balkanus Europos Sąjungoje nes tai, kas ten e, bus, e, mus taip pat veiks ir mes negalime nusigręžti nuo tų šalių ir tai būtų labai ne, neprotinga, nes kiti gali pareikšti savo interesus, taigi negali ten e, likti juodosios skilės. Ir aš noriu pasakyti, kad norėčiau, noriu pasakyti, kad linkiu jums sėkmės dabar rengiamas rinkimams reikia demokrat praktiškų, švarių e, projektų, kurie įkvėptų optimizmų ir paskui mes turėtume e, išreikšti savo paramą, e, kad sklandžiau vyktų procesai ir reikėtų, kad, tap, kad išliktų viltis mintis dėl to straipsnio, kurį turime baigti kartu išgyventi su vakarų Balkanais kaip ES. Ir aš tikrai noriu pasakyti, kad optimizmas ar viltis yra labai svarbus dalykas ir būtinas. Speakers, um, of, uh, Na kągi, AFET uh, komiteto pirmininko pono Davido Makalisterio vardu, kuris dėja negalėjo dalyvauti šiame susitikime kurio metu galėjome pabendrauti su Vakarų Balkanų parlamentų pirmininkais. Aš galiu pasakyti, kad šis susitikimas buvo svarbus. Aš norėčiau padėkoti Jums už Jūsų aktyvų dalyvavimą šiame renginyje, už Jūsų pasisakymus. Akivaizdu, kad mūsų visų bendras tikslas yra dar kartą susitikti ateityje ir pagalvoti apie tai, kaip galima būtų toliau tęsti plėtros procesą. O dabar e, vieną pastabą norėčiau pasakyti. Po trijų dienų ES gretose e, bus viena valstybė narė mažiau. Pirmą kartą per visą ES istoriją. Brexitas buvo, yra ir e, bus sudėtingas procesas bet man atrodo, kad pasitraukti iš ES vis dėlto yra lengviau nei prie jos šiandien prisijungti. Mes turime atgaivinti plėtros politiką. Ir aš manau, kad šiandienos renginys da, kaip tik tam ir buvo skirtas. Man būtų labai malonu dar kartą Jūs pasveikinti ateityje Europos parlamente. Ir prieš baigdamas noriu pasakyti, kad mes nebegalime gaišti laiko. Da, Iki e, vadovų susitikimo Zagrebė mes visi turime sustiprinti savo bendarbiavimą tam, e, kad galėtume uh, užtikrinti vieningą poziciją plėtros proceso atžvilgių. Mes galėsime kurti patikimą stabilę ateitį tik tuomet, jei mes visi susitelksime ir kursime tą, mūsų bendrą ateitį grįsdami ją demokratinės atskaitomybės ir teisės viršinybės principais. Taigi dėkoju Jums visiems, visiems pirmininkams, kurie pas mus atvyko. Dėkoju e, taip pat ir visų frakcijų